Good morning, colleagues, and thank you to the two members who. Labas rytas, kolegos, dėkoju nariams, kurie atvyko į posėdį laiku. Greičiausiai daug kam iškils problemų dėl atvažiavimo, dėl streiko. Uh, Bet dar kartą tikrai dėkoju tiem, kas atvykote. E, šis posėdis yra transliuojamas internetu. Aš e, sveikinu su pono Šriuderiu ir noriu pasakyti, kad tikrai auditorija yra kažkur ten. Mm, tiesiog dar nesusirinko čia, e, bet dėkoju nariams atvykusiems. Taigi, pradėsime nuo 15 darbo atverkės punkto. Noriu sveikinti poną Detlef Šriuderį kuris pirmą kartą lankosi mūsų komitete kaip CEPOL vykdomasis direktorius. Sveikinu Jūs. Pradėjote savo darbą vasario 16. E, prieš tai keliarius metus Sepolė buvote direktoriaus pavaduotojas ir operatyvinio departamento vadovas. Mm, Šioderis pristatys mums EPOL pagrindinius pasiekimus 2017 metais, aptarsime taip pat gal šiek tiek ir 2018 metų darbo programą bei strateginius tikslus um, šiai agentūrai artimiausiai ateičiai. Tai panašiu didelį kokiai dešimčiai minučių, jeigu jums tiktų, turime matom ir skaidrės ekranuose, o po to gal tie, kas dalyvauja, norės užduoti jums klausimų. Taigi dar kartą labai sveikinus ir dabar jau išklausysime jūsų pasisakymą. Ačiū pirmininkė, aš irgi noriu Jūs pasveikinti. Kaip e, vykdamasis direktorius, aš labai džiaugiuosi, gal, e, pradėjęs pareigas, aš labai džiaugiuosi galimybę e, čia dabar kreiptis į parlamentą, nes dabar esu esu vykdamasis direktorius atsakingas už šią teisėsaugos pareigūnų mokymo agentūrą ir pasistengsiu pristatyti 2017 metų mūsų rezultatus ir 2018 metų programą Aš buvau bent 30 metų um, aukšto rango policijos pareigūnas, e, Vokietijoje 2009 metų dirbu agentūroje ir um, tikrai galėjau pasidžiaugti, kaip ši agentūra buvo plėtojama per šiuos kelius metus ir aš džiaugiuosi galimybę toliau vadovauti šią agentūrai ateičiai. Aš jau sakiau visų pirma pagrindiniai um, aspektai, kokia yra mūsų strategija, kaip mes patys suprantame, um, kaip turime dirbti, kokias um, teisės saugos paslaugas mes turėtumėm suteikti um, mm, ES. Taip pat 2017 pagrindinės veiklos gal rezultatus aptarsiu ir ap, paminėsiu šiek tiek mūsų tikslus 2018 ir tolesniems metams. Taigi, prašom kitą skaidrę. Pagrindiniai aspektai dėl CEPOL vaidmens es saugumo architektūroje. Mes save laikome tokia fronto linijos agentūra. Tai yra, iš, mes galvojame, kad jeigu yra kokių kylančių grėsmių Europos Sąjungai, mes turime iš karto imtis veiksmų ir glaužiai bendradarbiauti su kitomis teisės e, saugumo ir vidaus reikalų agentūromis ir surasti pačius geriausius sprendimus ES dėl tų kilančių grėsmių. Mes taip pat turime ir puikias priemonės, kaip teisingumo ir daus reikalų priemonės galima perkelti konkrečius veiksmus per mokymus ir taip pat mm, mes galvojame apie mūsų įstatymą gyvenimą. Įstatymas, kas tai yra, kai jūs priimate sprendimus, um, tai yra puikūs teisės aktai, um, bet aišku, juos po to reikia įgyvendyti, tai reiškia, reikia žmonių, reikia mūsų, reikia teisės saugos pareigūnų, kurie visiškai teisingai suprastų, kokie yra tų naujų teisės aktų taisyklių tikslai, kaip jos tinkamai įgyveninti, kaip jos integruoti ir mes galv, į esamus teisės aktus, į esamą uh, veiklą. Ir todėl mes kalbame apie tai, kaip tinkamai tą padaryti ir tą mes organizuojame mokymus teisės saugos pareigūnams. Mes taip pat remiame ES saugumo veiksmus per daugia pakopius, daugia pakopės mokymo programas. Ir čia mes ypatingą dėmesį sutelkim pagrindinės rytis ir analizuojame problemas ir galvojame, kokie būtų geriausi sprendimai ES. Ne visuomet, aišku, apmokymai vienintelis atsakymas į problemą, tačiau tačiau apmokymai dažnai būna tikrai labai geras atsakymas į rimtas problemas ir mes sutelkėme dėmesį į kovą su terorizmu, migraciją, kibernetinius nusikaltimus, rimtus organizuotus nusikaltimus ir dirbame su tomis struktūromis, kurios vietoje valstybės narėse e, veikia. Ir apjungėme įvairius e, sprendimus, aš pateiksiu ir skaičių, dėl to, ką mes darome, pavyzdžiui, elektroninio mokymosi priemonėje ir tai tikrai labai lankstis, parčiai dėgiama priemonė. Ir mes, aišku, apjungėme įvairias mokymo priemonės priemonės, mm, atsižvelgdami į savo turimą biudžetą, kad suteiktume kaip galima geresnės paslaugas. Jau keliarius metus mes sutelkėme dėmesį į teisės saugos bendruomenio operatyvinius tiklus visoje Europoje ir mes tiesiogiai stengiamės padėti ir um, gyvenant mm, operatyvinį bendarbiavimą um, Europos Sąjungoje. Ir mes daug jėgų skiriame būtent tam, kad kontaktai būtų kaip galima geresnio lygmens, kad visi, kas dirba toje srityje, tikrai galėtų tarpusavį bendradarbiauti ir, ir, ir dirbti iš vien. Kita skaidrė. Taip pat reikia pasakyti, kad mes stengiamės būti kaip galima lankstesni, prisitaikyti prie kylančių grėsmių. Aš galiu pasakyti, per pasaulios keliarius metus, jūs aišku labai daug kalbėjote apie tai, žinoma, pavyzdžiui, nelegali migracija, e, teroristinės grėsmės, visą tai nepaprastai aktualu ir ką mes padarėme pastaruoju metu, mes iš tikrųjų labai sparčiai savo programų dalis atitinkamai pertvarkėme, kad e, mūsų operatyvininkus galėtumėm tinkamai jiems padėti visoje Europoje, suteikti konkrečią paramą, pavyzdžiui, teroristinių grėsmių e, atveju, kuomet užsienio kovotojai e, kelia teroristinę grėsmę, mes stengiamės padėti operatyvininkam kaip galima geriau. Taip pat mes stengiamės. Mm, užtikrinti ryšius tarp es vidaus ir išorės saugumo. Ir kaip geriausiai tai padaryti, visų pirma, mes turime darbinius santykius e, su dauguma operatinių darbuotojų ir atitinkamų struktūrų įvairiam, su įvairiomis e, trečiamis valstybėmis, pažiūrėjau, su Balkanų valstybėmis mes dirbame, su vidurio rytomis, e, rytų valstybėmis, Šiaurės Afrikos valstybėmis mes dirbame kartu, mes tengiamės glaudžiai bendradarbiauti su tokiais partneriais už Europos, iš už ES ribų, užtikrinant, kad Ir, ir iš tikrųjų tas bendradarbiavimas būtų aukščiausio lygmens ir kad mūsų taip pat atitinkamos struktūros galėtų irgi kaip galima efektyviau su savo partneriais bendradarbiauti. Mes čia turime įvairias struktūras ir, ir paramos programas. Ir taip ypatingas dėmesys yra skiriamas pagrindiniams teisėms ir įstatymo viršinybės įtvirtinimui visoje mūsų veikloje. Mes tengiamės atsižvelgti į šios principus visuomet. Už ES ribų taip pat labai akcentuojame įstatymę viršinybės principą, taigi, kai dirbame um, uh, Libani, Libane, Tunise ar kitose valstybėse, mes ypatingą dėmesį skiriame būtent šiam aspektui. Toliau mes tengiamės prisidėti prie tikrai tvirtos teisėsaugos kultūros ES. Ką tai reiškia? Aš e, kaip aukšto rango policijos pareigūnas, kuris buvo atsakingas ir už tartautinį bendarbiavimą, galiu pasakyti, kad kaip aktualu buvo tikrai e, glaudus bendradarbiavimas su partneriais ir pasitikėjimas ar partnerių. Nes kai eina kalba apie tokius dalykus, kaip pavyzdžiui teroristinės grėsmės ar panašios grėsmės, reikia pasitikėjimo ir reikia vienodų vertybių tarp operatyvinių um, struktūrų, kurios dirba tose srityse, kad būtų įmanoma keistis informaciją, padėti vieni kitiems. Mes taip pat palaikome glaudžią partnerystę su visomis agentūromis e, dirbančiamis teisingumo vidaus reikalų srityje, mes žiūrime, kas yra įmanoma, ką mes galime padaryti, kur yra trūkumai, kur yra e, stiprios pusės ir tokiu būdu galvojame apie tai, kaip vieni kitiem galėtumėm padėti, kaip užtikrinti didesnį uh, didesnį pasitikėjimą ir vertybės, kaip kad pavyzdžiui. Pagrindinės teisės yra labai svarbios, ypač kai mes galvojame apie tai, kaip pakeisti mąstymą, kaip užtikrinti tinkamą mokymasi ir, ir, ir e, aišku, mes su įvairiomis agentūromis dirbančiamis teisingumo ir vidaus reikalų srityje bendradarbiavome labai glaudžiai, bent 60 gal sričių aš paminėčiau, kur Europolas dirba kartu e, su, ir, ir tikrai jų indėlis yra labai svarbus. Be to, aišku, glau, glaudus ryšiai yra užtikrinti ir struktūrinių būdų, ne vien tik tai veiklos, kad iš tikrųjų galėtumėm dirbti kartu su jais visuomet, tas pasakyti ir apie kitas agentūras Frontex, pagrindinių teisų agentūrą ir taip toliau. Uh, Norėčiau taip pat pabrėžti, kad mes labai glaudžiai bendarbiaujame su Europos komisija, ypač vidaus reikalų generaliniu direktoratu Home, nes um, jų darbas yra labai svarbus koordinuojant visus agentūrų veiksmus ir praeitais metais tikrai didžiuliais pasiekimais galėjome pasidžiaugti. Mes labai stengiamės pakeisti visą mokymo ir mokymosi paradigmą. Mes norime suteikti, kaip galima, daugiau um, techno, naujomis technologijomis paremtų mokymosi galimybių, kadangi aišku, visuomenės keičiasi ir galimybės mokytis keičiasi. Šiais laikais, aišku, Jūs ir visi kiti, aišku, yra pripratę, kad internete yra tiek daug informacijos ir tas supratimas, kas yra žinios, kas yra mokymas, jis iš esmės keičiasi. Todėl mes kaip organizacija esame žengę labai aktualių žingsnių tą kryptimį dėl elektroninio mokymosi ir mes tai, galvojame ateityje daryti ir daugiau pasikeitimų. Kita skaidrė dabar. Štai ką matė, matote šioje skaidrėje, tai yra kiek mūsų veikla pasiekia operatyvininkų visoje Europoje. Kai matote, 2010 metais mes turėjome šiek tiek daugiau nei 2000 dalyvių mūsų įvairiose mokymosi programose. Tai nėra gal didelis skaičius, o praeitais metais mes turėjome beveik 24 tūkstančius dalyvių mūsų mokymuose, mūsų veikloje ir iš tikrųjų Tai toks skaičius e, buvo didelis pasiektas taip pat ir elektroninių mokymosi priemonių pagalba, tai buvo labai efektyvu. Aišku, ne visuomet tokios elektroninės priemonės gali pakeisti uh, tokius betarpiškus mokymosi kursus, kur atvyksta pareigūnai pas mus ir mokosi, bet kartais tikrai tokia veikla yra labai efektyvi. Aišku, ateityje reikės dar daug daugiau padaryti, kad pasiektumėm ir, ir daugiau įvairių struktūrų, įvairių šį darbą atliekančių pareigūnų grupių. Toliau matome, kaip mūsų agentūros biudžetas kito, e, kaip matote, biudžetas yra panašus, 2017 gal šiek tiek paaugo biudžetas šiais metais, efekty... realiai biudžetas šiek tiek bus mažesnis, bet matome, kad iš tikrųjų mūsų pasiekiamų grupių pareigūnų skaičius vis auga, o štai ir, ir biudžeto skaičius taip pat matėte. Ir dabar konkrečiai, ką mes e, padarėme, ko mes nuveikėme aktualiuose srityse. Kovos su terorizmo srityje mes apmokėme daugiau kaip tūkstantį, beveik tūkstantį šimtą pareigūnų įvairios įvairias veiklas vykdyti. Dabar dėl migracijos beveik tūkstantį, tai yra apie 900 pareigūnų apmokėme dėl įvairių su migracija susijusių sričių veiksmų. Dabar kova su kibernetiniais susikaltimais ir kibernetinio saugumo srityje mes apmokėme apie 4450 pareigūnų. E, Tas rytis yra tokia, kur tikrai mokymų paklausa nepaprastai auga. Dar vienas rytis tai yra rimtas ir organizuotas nusikalstamumas. E, beveik 5000 pareigūnų mes apmokėme toje srityje. Tai, manau, tai aiškiai rodo, kad CEPOL uh, gali pateisinti lūkesčius, patenkinti poreikį bendarbiavimo įvairiose srityse ir, ir, ir gali tikrai, kaip galima, tikrai gerai patenkinti tą, tą poreikį, nes čia ne vien tik tai kokybiškai, bet ir, ne vien tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai ta veikla labai svarbi, nes mes tengiamės, kad mūsų klientai būtų patenkinti ir mūsų klientų pasitenkinimo lygis viršė 90 procentų visada būna apie 93-94 procentai. Um, pasitenkinimo lygis tarp dalyvių, kurie dalyvavo mūsų veikloje. Tikrai galime tuo pasidžiaugti. Dabar bendradarbiavimas su Vidurio rytų ir Šiaurės Afrikos valstybėmis. Čia ES vardu mes atlikome kovos su terorizmu MENA projektą, kuris buvo inicijuotas iš karto po išpolio Europoje. Mes supratome, kad reikia stiprinti bendrą darbą su tomis valstybėmis, reikia joms padėti, nes jos vienas nepajėgia įveikti tų problemų. Ir todėl užmėsgėme tikrai puikų bendradarbiavimą su Turkija, Libanu, Tunisu ir Jordanija. Keturiomis valstybėmis tikrai matome, kad šios valstybės labai nori bendradarbiauti su Europos teisėsaugos agentūra struktūromis ir, ir pareigūnais. Tikrai nelengva buvo to, tas bendrabiavimas, kai kuriais atvejais būna didelių iššūkių, bet grinai techninių lygmenių viskas vyksta sėkmingai. Tikrai yra suprantimas iš abiejų pusių, kokią veiklą reikia gyveninti ir ką reikia padaryti. Kita skaidrė dabar dėl ateities 2018-2020 metų. Visų pirma, ko mes siekiame, kaip vykdomasis direktorius, aš noriu, kad mes visiškai gyvenintumėm ES suteiktus įgaliojimus, mums suteiktus 2016 metais. Mes labai vertiname tai, kad mūsų įgaliojimai buvo išplėsti, jūs mums suteikėte daugiau įgaliojimų ir dabar mūsų užduotis yra iš esmės vis, visus tos įgaliojimus panaudoti, gyvendinti, o darbo yra labai daug. Mes norime pasiekti visas įsiesaugos saugos struktūras, e, visas grubės Europos Sąjungoje, aišku, ir mūsų, struktūros, ir mūsų struktūros turi dirbti dėl to ir, ir valstybė. Tybės narės turi, aišku, dėl to dirbti, kad geriau suprastų, kas yra CEPOL, ką mes galime suteikti. Mes turime pasiekti ir um, e, pasienio um, apsaugos darbuotojus ir, ir, ir, ir vis, vis, visas struktūras. Toliau mes turime uh, geriau pritaikyti mūsų siūlomus apmokymus. Ir matau, kad yra labai siekiama koordinuoti teisės saugos apmokymo darbus Europoje ir, ir kalbant apie apmokymą, tikrai tai labai svarbu, mes galime pasidžiaugti atliekamų darbų ir mes ateity, sieksime ateityje dar labiau pagerinti šios ryties mokymų koordinavimą, kad nebūtų dubliavimuose, kad būtų viskas geriausiai sudėliota, suderinta ir siekiama sinergijos. Ir aš galiu pasakyti, kad praeitais metais su kitų teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų eurų indėlių, mes tikrai daug ko nuveikėme ir Europos komisija aktyviai dalyvavo tame koordinavimo mechanizme. Galiu konkrečių pavyzdžių pateikti. Mm, pavyzdžiui, mainų programa bus išplėsta ir bus komponentas su Frontexu ir mūsų mainų programa, ir Frontexo mainų programa bus apjungtos, administracija veiks kartu efektyviau. Ir štai tokiu būdu mes dirbame ir sieksime panašios veiklos pavyzdžių, gerų tokių pavyzdžių ir kitose srityse. Toliau, ką mes norėtume dar padaryti, mes norėtume toliau plėtoti CEPOL, tai vadinamą žinių centrą. Mes pradėjome nuo dviejų žinių centrų kitaip vadinamų kompetencijos centrų, na, mes nuo pradžių nepavadinome jų um, kompetencijos centrais, mes pavadinome um, žinių centrais, taigi mes juos vadiname žinių centrais, sutelkime dėmesį į dvi sritis, tai yra kovo su terorizmu ir pagalba. Um, Saugumo ir gynybos uh, bendros politikos misijoms siekis yra padėti užtikrinti bendarbiavimą uh, kad ne vieneriems metams, o keliariems metams būtų skirta atsakomybė, kad būtų apmokymo srityje um, tas toks tvarumas užtikrintas, kad tie, kas dirba toje srityje, tikrai prisimtų autorystę, jaustųsi tos srities šeimininkais. Pavyzdžiui, yra su Europolo kovos su terorizmu centru irgi bendras darbas, kalbant apie saugumo ir gynybos politikos misijas, irgi yra bendarbiaujama Dar prašyčiau sugrįžti prie ankstesnės skaidrės. Dar norėčiau pakalbėti apie kibernetinius nusikaltimus ir susijusius su kibernetiniais nusikaltimus, mes dirbame su kitomis teisingumo ir dos reikalų agentūromis ir tikrai va, aiškiai matome, kad valstybėms narėms reikalinga daugiau paramos toje srityje, tai yra kovos su kibernetiniais nusikaltimais srityje. Nacionaliniu lygmeniu tai net ir neįmanoma tokius spre, klausimus spręsti, reikia tikrai tarptautinio bendarbiavimo, todėl mes ir turime, aišku, apmokymo atitinkamai kiekvienais metais pareigūnai turi būti iš naujo apmokomi, tai turi būti tas nuolatinis apmokymas būtinas, nes e, labai sparčiai keičiasi technologijos toje srityje ir iššūkis yra nepaprastai didelis pareigūnams ir, ir institucijos galvoja, kaip, kur surasti geriausiai apmokintus pareigūnus, kaip užtikrinti, kad jie nuolat būtų gerai apmokyti kibernetinių nusikaltimų srityje. Tiesiog e, vienintelis sprendimas yra pasiūlyti geriau apmokamą darbą nei privačiame sektoriuje. Taigi Taigi šioje srityje reikia labai daug dirbti ir mes ketiname labai sustiprinti tos ryties darbus, būtent apmokymus teikti mm, kartu su Europolu. Taip pat kitomis institucijomis ketiname dirbti. Aišku, išorės dimensija yra labai svarbi, kalbant apie vidaus saugumą. Tai aš jau minėjau, kad mes teikiame paramą saugumo gynybos politikos misijoms. Mes turime tą paramos centrą sukurtą. Taip pat mes ketiname išplėsti savo pajėgumų stiprinimo veiklą už ES ribų. Aš jau sakiau, Šiaurės Afrika, Vidurio rytus, Alžyrą, Maroką mes tiesa dar čia apimame. Taip pat ir į Vakarų Balkanų regioną galvojame plėsti veiklą. Toliau. Uh, Kaip matote iš to, ką mes nuveikėme pas, per pasaruosius keliarius metus, mūsų administracija yra tikrai nedidelė ir biudžetas nedidelis. 95 procentais buvo įvykdytas biudžetas iki metų pabaigos. Mes tengiamės, pa, kaip galima geriau, panaudoti esamas valstybių narių struktūras, kad nedubliuotumėm nieko. Uh, Tai reiškia, kad apie 70 procentų mūsų kursų mm, yra nacionalinėse struktūrose skiriamos e, koledžams, universitetams, būtent jie teikia tokius kursus, kuomet pareigūnai atvyksta ir lanko kursus vietoje. Tai yra ne, ne, ne mes, o perdodame tą darbą universitetams, e, koledžams ir taip toliau iš valstybių narių. Naudojamės esamą struktūrą. Toliau Kalbant apie mainų programas teisės saugos pareigūnams, mes norėtume, mes, mes esam tikrai lyderis teikiant mainų programas ir norėtume jas plėsti toliau. Toliau aš jau minėjau, aišku, elektroninio mokymosi internerų programas, tai yra mm, puikiai proga pas, tikrai naujomis technologijomis reikia pasinaudoti ir mes kartu su kitais partneriais dirbame ir techninės platformas panaudojame, kad tikrai būtų galima tas užduotis atlikti pasitelkiant partnerių platformas. Aš jau minėjau, kad vis tik tai kai kuriuose srityse valstybėms narėms sudėtinga yra užtikrinti aukščiausio lygio apmokymus savo pareigūnams, ypač mažesnėms valstybėms narėms. Um, iššūkiai yra milžiniški. Mes matome, kad būtinai reikia ES struktūrų, kurios padėtų valstybėms narėms užtikrinti tinkamą mokymą savo pareigūnams. Ir mes visuomet, aišku, pasirūpiname silpniausią visos gynybos grandinės dalimi. Um, Mm, jungtimi mes stengiamės padėti tiem partneriam, kurie patys savo negali leisti užsitikrinti aukščiausią lygį apmokymą. Matome iš valstybių narių, iš įvairių struktūrų institucijų augantį poreikį, pavyzdžiui, muitinėms mes matome labai reikia pagalbos ir mes ateityje ketiname daugiau padaryti tikrai dėl muitinių. Kita skaidrė. Tai tiek. Labai ačiū už jūsų dėmesį, o dabar mielai atsakysiu visus jūsų klausimus, pateiksiu daugiau informacijos, jeigu pagėdautumėt. And, um, with... Labai ačiū, ponė Šedri. Na, kaip ir su visom kitom agentūrom, bet ypač tokia agentūra kaip CEPAL. E, e, iš tikrųjų tam, kad gyvai susidurtumėm su tais dalykais, kartais labai svarbu yra apsilankyti pačioje agentūroje ir tam mes ir planuojame balandį, kaip tik siūsime e, savo delegaciją aplankyti Sepolo, taigi visi parlamentarai, visi nariai, kuriems tai įdomu, registruokitės, galbūt bus e, tikrai e, daug naudingiau tiesiog betarpiškai pamatyti, kaip gyvenama ši strategija, kaip kokiu pasiekimu yra dabar, ponė Sipil. Ačiū pirmininkė ir ačiū šį pranešimą. Norėčiau užduoti keletą klausimų. E, Pradės metais mes e, žengėme nemažai žingsnių, stengdamės šitiek e, harmonizuoti visą teisinę sistemą. E, tvarkėm ir savo įstatymus su to pačiu Europos direktyvų gyvenimą ir vis dėlto tiek teisinės sistemos, tiek policijos darbas skiriasi valstybėse narėse. Taigi, kiek jūs į tai atsižvelgėte savo darbe, SEPO? Ar jūs daugiausiai susitelkėte tik tai ties Europos direktyvomis ir Europos teisės aktais? E, manau, kad e, turėtumėte bent šiek tiek paliesti šią temą. Na ir kiek jūsų veikla veda prie to, kad žmonės geriau supranta sistemų įvairovę ir dėl to labiau pasitikė uh, E, vieni kitais ir galbūt geriau bendradarbiauja tiek policijos institucijos, tiek e, kitos teisės saugos institucijos. Taip pat e, dėl jungtinių tyrimo komandų daugelis policijos pareigūnų, kurie dalyvavo tokiuose jungtinėse tyrimo grupėse arba komandose, iš tikrųjų sakė, kad patirtis buvo puikia. Taigi mano klausimas būtų, <clears throat> ar šiuo atveju SEPOL padeda žmonėms, paskatina juos tai daryti. Uh, E, e, nes žinau, kad nemažai žmonių, kurie dalyvavo tose bendrose jungtinėse tyrimo grupėse, nebūtinai yra dalyvavę CEPOL e, kursuose. Taigi klausimas būtų, kas prieš ką vyksta. Žmonės pirmiau dalyvauja CEPOL kursuose, o po to įsijungia tokias bendras komandas ar priešingai. Na ir taip pat hmm, žinau, kad ES mes turim be abejo tenka daug nagrinėti teisinės valstybės pagrindus. E, ir man yra tekę sudurti su įvairiam nuomonėm, kur žmonės sako, na nu taip, teisinė valstybė yra gerai, bet netgi diktatoriai sako, kad jie laikosi teisinės valstybės pagrindų, nes jie laikosi savo primestų įstatymų. Taigi, kaip jūsų e, darbe teisinės valstybės klausimas, kiek jisai užtikrina pagrindinį žmogaus teisės laisvės? Ir paskutinis klausimas dėl prioritetų. E, buvo akivaizdu, kad nemažai nusikaltimų, pavyzdžiui, kibernetiniai nusikaltimai, jie be abejo kyla tam tikrose valstybės narėse. Taigi, kiek jūs dėmesio skirti šiai veiklai. Ir dar paskutinis klausimas, kurį pamiršau, kai kalbate apie platesnį bendradarbiavimą CEPAL darbe. Ar matote, kad auga dalyvavimas ir aktyvumas iš visų valstybių narių, ar matote visi kažkokių tai ženklių skirtumų tarp valstybių narių? Ačiū, toliau Sofinte vėl. Ačiū, pirmininkė, ir aš atsiprašau, aš praleidau pirmąją pranešimo dalį, taigi galbūt mano klausimas bus susijęs tuo, ką jūs jau pasakojate tokiu atveju. Aš be abejo atsiprašysiu. Bet aš norėčiau šiek tiek daugiau išgirsti apie kitą policijos mokymo aspektą. Ir tai būtų būtent pagrindinės žmogaus teisės. Viena vertus, mes žinome, kad e, policijos pajėgose susidurima su ksenofobija, seksizmu, homofobija ir kitom apraiškom. Kita vertus, policijos pajėgos taip pat yra būtent, e, būtent tos įstaigos, kur e, pirmiausiai žmonės turėtų atsisakyti įvairiausių E, tokių nuostatų ir e, taip pat e, ten tenka nagrinėti su jais susijusius nusikaltimus tokius, homofobija, ksenofobija ir panašiai. Nes ne man teko, pavyzdžiui, mm, lankytis Budapešte, kur policija mm, faktiškai pravedė kampaniją, ragindama moteris neiti į barus, nedėvėti minisionėlių, nes kitaip maždaug kas pačios bus kaltos už išprievartavimą. Taigi, na, tai yra puikus turbūt, puikia iliustracija. Uh, Ir e, čia aš norėčiau paklausti, ką jūs darote būtent savo mokymuose, šviesdami žmonės apie pagrindinės teisės ir laisvės. Kągi, ačiū, Sofi, ir galbūt pridėsiu savo klausimą. E, prie Tafi klausimo, tai yra klausimas apie e, teisės saugą ir apmokymus. Tai yra Ką jūs darote, plėsdami policijos akiratį tokių nusikaltimų srityje, kaip pavyzdžiui, kišininkavimas, e, sukčiavimas ir panašiai? ES laikomas įvairių standartų, taigi. Na, šiaip taip jūs dirbote agentūroje jau seniai. Koks jūsų jausmas, koks jūsų įspūdis? Kiek skiriasi dabar praktika nusistovėjusi valstybėse narėse? Tai susijęs su Sofija E, klausimų, kadangi jeigu yra kažkokia tai nusistovėjusi praktika viena ar kita valstybėje, kuri nesikeičia, kurios niekas nenori judinti, tai ko gero gali e, galų galiai išvirsti tam tikrą diskriminaciją, kadangi tam tikrose valstybėse, pažiūrėjau, tiesiog nekeliame tokie pat aukšti reikalavimai kaip kitose. Taigi, koks jūsų įspūdis, koks klimatas įvairiose valstybėse narėse? Taip pat nenoriu išbėgti už akių, galbūt jūs kaip tik turite labai gerų pavyzdžių, labai geros praktikos kažkokios, tai kurią galite paminėti. Ačiū, pirmininkė. Pamėginsiu susireaguoti, kaip galėdamas geriau įvairius klausimus. Pirmiausiai, panas e, klausė, kaip mes e, e stengiamės e, tiesti jungtis tarp policijos institucijų ir teisingumo, e, teismų sistemos ar panašiai. Taip, mes iš tikrųjų stengiamės tas jungtis kurti. E, Ir e, be abejo, mes, e, kai kalbame apie įstatymus, tai e, kalbame ne tik tai apie jų sukūriamus instrumentus, ne tik apie europinius dokumentus, bet ir apie nacionalinius teisės aktus. Ir labai svarbu, kaip tos priemonės iš tikrųjų pritaikomos praktikoje. Taigi, jau minėjau, kad mes stengiamės užtikrinti bendradarbiavimą ir tarp teismų sistemos atstovų ir policijos ir kitų institucijų. Tačiau kartais mane iš tikrųjų stebina, kadangi aš taip pat dirbu nacionalinėse valdžios institucijose, kur mes stengiamės uh, E, savo pačių sistemoje irgi užtikrinti mokymus sujungdami policijos ir teismų, ir prokuratūros ir kitų institucijų atstovus. Taigi galiu pasakyti, kad mūsų patirtis buvo iš tikrųjų, kad labai sunku suvesti tokius žmonės į vieną auditoriją. Mes e, šiaip netaip juos sukviesdavom ir jie kartais netgi atsėdėdavo kartu, tačiau jie vargu rasdavo bendrą kalbą. Uh, Taigi mes pirmiausia stengdavom iš tikrųjų, kad jie pradėtų kalbėtis, diskutuoti, atsirastų bendras supratimas, jie galėtų ištiesti savo požiūrius. Taip pat, ką aš minėjau, TLDIFS, um, jungtinių tyrimo komandų, iš tikrųjų um, mes uh, labai sėkmingai, nes netlikome tam tikrą mokymų programą, uh, kur uh, buvo suburtos bendros grupės. Uh, maždaug pusė prokurorų teisėjų, kurios padėjo organizuoti Europos Teisingumo sąjungą, e, o, o, o, o kitą pusę mes užpildėme policijos pareigūnus. Na, iš tikrųjų, e, tai buvo puikia programa, kadangi mes matėme e, kaip šitų institucijų veiklas papildo vieną kitą. Mes turėjom puikių pavyzdžių, taip pat įtraukiant Balkanų atstovus, kad iš tikrųjų tie dalyviai mm, sėdėjo kartu ir aptarinėjo tų būsimųjų bendrų tyrimo grupių e, darbą ir tai buvo puikia platforma, taip sakant, juos suartinti. Tačiau <clears throat> e, e, iš tikrųjų e, norėčiau, kad ateitie mes pasiektumėm daugiau ir galbūt tą naudingą patirtį pasiektumėm plačiau, nes dabar yra dar daug grupių, kur nėra iš tikrųjų žmonių sudarom pasirengimu. Ir e, dabar, pavyzdžiui, Balkanų regionas mus labai domina iš tikrųjų. Čia dar nėra daug patirties tom jungtiniam tyrimų komandom, tačiau dabar mes tengiamės jūs traukti. Ir tikimės, kad ateityje šitą priemonę bus geriau panaudojama ir taip pat mes tengiamės, kaip galima, e, plačiau palaikyti tokią veiklą ir tęsime šitos mokymus. Taip pat jau minėjau, kad mes kūrėme pasitikėjimą tarp įvairių teisės saugos institucijų. Kągi mes galime padaryti savo pusės, kaip jau minėjau. E, suvesti tos žmonės į vieną vietą, per savo mokymų programas arba netgi per internetinės programas. Tai iš tikrųjų jau paminėjau vieną iš tų pasikeitimų programų, kur buvo puikiai galimybė, kada žmonės gali atitrūkti truputį nuo savo nacionalinės aplinkos, kadangi jie kartais sėdi savo sistemoje, galvoja, kad jie turi geriausią modelį, tačiau kada jie ištrūksta iš tos sistemos, jie pamato, kad kiti tiesiog veikia, dirba kitaip arba yra kitokie, nebūtinai geresni, nebūtinai blogesni, bet tiesiog jie turi kitokias darbo sąlygas, kitokią teisinę aplinką. Uh, E, netgi skiriasi jų įranga ir tai, man atrodo, iš tikrųjų padeda ateityje žmonėms pasirengti geresniam bendradarbiavimui. Tai yra galų galia labai asmeninis veiksnys, kada žmonės kaip profesionalai tiesiog pasikalba tarpusavyje ir e, jie suartėja. Na ir dažnai matome, kad iš tikrųjų dažnai tokios programos labai pasiteisina, kadangi jie tiesiog užmesga asmeninius iš jūsų ir naudoja juos taip pat ir ateityje savo darbe. Ir nesakau, kad tai leidžia apeiti oficialų bendradarbiavimą, bet kartais iš tikrųjų e, paprastas pokalbis telefonu gali labai padėti. Dar vienas elementas, kurį aš norėjau pabrėžti. Kaip mes veikime už ES ribų, kada kalbame apie vertybės ir apie žmonių teisės. Na, iš tikrųjų, be abejonės tai yra iššūkis, tačiau mes šitą iššūkį priemame, labai rimtai žiūrime ir galiu pasakyti, kad, pažiūrėjau, Šiaurės Afrikos šalimis mes bendradarbiavim iš tikrųjų tai labai akcentuojame, <clears throat> tai vienas iš mūsų prioritetų ir taip pat turime atstovų iš įvairiausių nevyriausybinių organizacijų. E, kadangi ir iš tokio struktūro mes matome, kad e, <clears throat> e, ir tų šalių pareigūnai bent jau yra atviri ta prasme, kad jie klausosi, bando suprasti, koks yra europiečių požiūris, nepaisant to, kad situacija tose valstybėse yra labai skirtinga, kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie terorizmą, e, kai aš kalbu su, pavyzdžiui, Jordanijos ar Libano atstovais, jų perspektyva, jų e, požiūris, jų patirtis e, vieniaus to mastų grėsmės, su kuria susiduria, yra visiškai kitoks. Tačiau tai be abejo neužkečia kelių bendram supratimo apie pagrindinės žmogus teisės, kai kalbame apie tam tikras ribas, nubrėžiamas bet kokio pobūdžio tiriamai veiklai šios rytyje. Taigi, be abejonės, e, darbas trečiomis šalimis duoda tam tikrų iššūkių, kadangi istorinė perspektyva, socialinė ekonominė aplinka yra labai kitokia nuo Europos, bet vis dėlto mes tengiamės e, tas kliūtis įveikti. Toliau buvo klausima apie kibernetinę kompetenciją. Na, iš tikrųjų, čia reikėtų konstatuoti, kad mes turime būti pasirengę E, labai plačiam veiksmų e, rinkiniu. Pirmiausiai rengiame be abejo specialistus, kurie yra labai gilus ekspertai, pasirengę spręsti pačias sudėtingiausias problemas. Kita vertus, <clears throat> su kai kuriuom valstybėm, kai mes bendradarbiavame, iš tikrųjų jums reikia tokio aukščiausio lygio ekspertizės parengimo. Uh, Tačiau e, kitose mokymuose mes e, nagrinėjame daugiau galimybę pasinaudoti būtent atviraisiais žvalgybos šaltiniais. Ir turiu pasakyti, kad pastarosius keletą metų iš tikrųjų šitai sėčiai mes skiriame dėmesį arba išplėtėme dėmesį keletą kartų. E, mes matome, kad per visą mūsų veiklos barą nuo, nuo aukščiausios kvalifikacijos ekspertų, kuriems reikia iš tikrųjų pačių specializuočiausių žinių, kaip analizuoti tiesiog pačius kompiuterinius kodus, uh, <clears throat> iki tokio bendresnio pobūdžio mokymų, ką galima išpešti iš e, atvirų šaltinių, iš e, paprasčiausios viešosios erdvės internete. Mes tengiamės visur teikti tam tikrų mokymų, visos šios disciplinyse, e, nagrinėjame su Europolu, pavyzdžiui, taip pat e, tokius klausimus, ko jie norėtų ateityje ir taip pat bandome e, palaikyti įvairias naujas agentūras, kadangi mes visada esame tik tai pagalbinė agentūra, kuri gali palaikyti, padėti savo žiniomis, pasidalinti ir panašiai, tačiau niekada mes nestuosime nacionalinių struktūrų dirbančių srityje. Na ir kalbant apie bendradarbiavimą su valstybėm narėm, narėm, kada kalbame apie darbą su gyventojais ir panašiai. E, tai iš tikrųjų matome, kad valstybės narės na, rodo maždaug tą patį poreikių lygį, e, e, sakykime, labai buvo didelis sudomėjimas su atvirų šaltinių nagrinėjimo kursu, tačiau e, taip pat domėsi kitom programom, kitais kursais ir e, poreikiai tik tai auga, taigi mes žiūrime, kaip juos patenkinti. Kalbant apie elektroninius mokymo priemonės, iš tikrųjų matome, kad nemažai valstybių narių e, naudojasi mūsų paslaugomis ir čia be abejo esame tam tikrų skirtumų Kai kurios šalis yra labai aktyvios, ypatingai jeigu vertiname tam tikrą e, santykinę jų dalį e, pagal gyventojų skaičių, pagal teisės institucijų, teisės saugos institucijų skaičių ir panašiai. Kitos valstybės gal kiek pasyvesnės, tačiau dabar mes kaip tik e, mastome, kodėlgi nesuteikus tos namosios veidrodžių sistemos valstybėm narėm, kada jos mm, e, nacionalinėse e, kompiuterio tinkluose galėtų e, tarsi mm, susikurti veidrodinį mūsų sistemos atspindį, kuris nebūtinai priklauso nuo tiesiog neryšio internetu. E, Taip pat galiu pasakyti, kad kalbant apie teisėsaugos mokymus, man iš tikrųjų buvo labai malnu e, bendradarbiauti ir su parlamentu. Esu dalyvavęs e, viename iš jūsų renginių, kur buvo kalbama apie būtent e, nusikaltimus iš neapykantos, neapykantos kursimus susijusius nusikaltimus. Ir aš žinau, kad dar esu jums kolingas internetinį modulį būtent šitų neapykantos nusikaltimų srityje. E, taigi mes tikrai pasirengę su jumis bendradarbiauti ir mano supratimu mes be abejo kiekvienoje veikloje stengiamės e, kelti klausimą, kokį pagrindinį žmogaus teisų aspektą reikėtų labiausiai šiuo atveju paliesti. Ir, pažiūrėjau, neseniai buvo kalbama apie vaikų e, e, išnaudojimą per internetą. E, tai buvo akivaizdžiai labai svarbus prioritetas, kadangi mes tikrai turime užtikrinti vaikų apsaugą. Ir kai kalbame apie bendruosius policijos darbos standartus, e, apieškas ir panašiai, e, be abejo, Mes e, turime konstatuoti, kad visoje Europoje nėra kažkokio vieno absoliučiai bendro standarto, tačiau ko reikėtų, tai parinkti pačių geriausių pavyzdžių ir paskui pristatinėtos pavyzdžius per įvairias mūsų veiklas, per savo mokymo kursus. Uh, E, ir e, būtent per tokius pristatymus tada kitų bendruomenių, kitų šalių atstovai e, gali mm, bent jau panagrinėti tos pavyzdžius ir pasakyti, kad, mm, arba konstatuoti savo, kad žiūrėkit, kitose valstybėse labai, kit, labai skirtingai sprendžia tos klausimus. Galbūt mes kažką galėtumėm iš to perimti. Na ir iš tikrųjų, kalbame apie labai mm, daugias luoksnius mokymus. Uh, kur ne tik tai nagrinėjame, kaip e, nagrinėti e, tam tikrus nusikaltimus, kaip juos tyrti ir panašiai, e, arba, bet taip pat ir analizuojame, kokie yra skirtumai tarp teisės saugos institucijų įvairiose valstybėse, kiek vienos ar kitos valstybės arba institucijos yra atviros naujoms žinioms, naujam mokymuisi, naujiems principams. Uh, Na ir mm, be abejo turiu pasakyti, kad kai kur aš išvelgiu tam tikrų, e, e, na sakykim, šiek tiek grėsmingų politinių tendencijų, kurie neišvengiamai vėliau galbūt persikels ir į policijos bendruomenę. E, tai yra būtent, kad kai kurios šitų sričių nėra tokios prioritetinės ir aš bijau, kad na, tam reikia užbėgti iš akių. Toliau taip pat instruktorių paruošimo programos Train the Trainers vėlgi mes e, stengiamės įtraukti įvairiausių valstybių narių atstovus tam, kad ta patirtis klistų kuo plačiau. Taip pat jūs susiminti apie e, policijos praktiką korupcijos tyrimų srityje. Ką čia būtų galima padaryti? Na, mūsų veikloje yra tam tikrų aspektų susijusių su e, vienais ar kitais korupcijos e, atspalviais ir aspektais. Be abejo, specializuotos veiklos mes kol kas dar neturime, neteikėme specializuoto mokymo. Tačiau galbūt E, tai reikėtų apsvarstyti jau kitų lygių. Vėlgi, čia savo vaidmenį aš matau pirmiausiai e, tame, kad mes turime e, įtikinti žmonės pateikdami kuo geresnių pavyzdžių. Tai yra, pirmiausia, turime kalbėti apie vertybės. Na ir mano supratimu, vėlgi, pirmiausia, turime kalbėti apie bendras vertybės. Ir čia Europos lygmuo gali įnešti tam tikros naudos, bet be abejo, vėlgi, pirmiausiai labai svarbu akcentuoti piliečių vaidmenį, kai mes nusprendėme susiburti Europos Sąjungoje, iš tikrųjų jie visi priėmė tam tikrus bendrus principus, bendras vertybės, tai turi spindėti ir policijos veikloje. Na ir galų galia paskutinė pastaba, kad e, vėlgi e, mes visada bendradarbiavame su vienoje esančia žmogaus teisų agentūra. E, jie visada gali įnešti savo patirties, savo žinių E, ir mes naudojame puikiai jų parengtą medžiagą. Ačiū. Ačiū, ponė Šrioderį, už jūsų labai išsame ataskaitą. Iš tikrųjų, matau, kad esate labai patyręs. E, turite daug darbo patirties agentūroje už anksčiau, taigi noriu palinkėti visokiojopos sėkmės ateityje. Be abejo, susidursite su iššūkiais, kad ir tais, kuriuos minėjo Pandervė. E, e, e, Pone Intervel turėjo išvykti į kitą posėdį, taigi noriu padėkoti, bet to galiu pasakyti, kad be abejo šitas posėdis buvo transliuojamas ir internetu, taigi manau, kad dalis galbūt parlamentarų kitų besidominčių taip pat stebėjo, tai tiesiog jau už toliau per atstumą. Šiaip ar taip labai ačiū Jums už pasakymą ir taip pat primenu, kad balandį laukite Libė komiteto delegacijos. Ačiū. O dabar, kolegos, turiu kitą klausimą susijusiu su teisės saugos taryba. Pradom, ir dabar laukiame nuo 10 val. pasirodant pranešėjus. Taigi turėsime 10 minučių tarpelį. E, palaukime tą 10 minučių, o Sofi, su jumis aš turiu aptarti vieną reikalą, taigi galbūt pat laiką spėsiu pasikalbėti ir e, atsiprašau kitų be abejo, nes turbūt tai nėra aktualu visiems. Tačiau noriu pasakyti, kad tiesiog mes dabar darome trumputę per traukėlį iki 10 valandos, kol pasirodys pranešėjai ir tada kalbėsim apie teisingumą rezultatų suvestinę. vidurdienį So, colleagues, thank you for your patience and... Um... Gerbiami kolegos, ačiū visiems už kantrybę. Pone Gijom, mūsų pranešėja jau atvyko į posėdį. Galime pereiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. E, kalbėsime apie ES teisingumo rezultatų suvestinę. 54 taisyklė buvo pritaikyta jūri komitete patvirtinti pranešimai. Mums čia tenka išskirtinė kompetencija. E, kalbant apie šią suvestinę. E, čia kalbama be kita ko apie pinigų plovimą ir čia mes dalyjamės kompetenciją su kitais, e, kitomis kompetentingomis struktūromis. Ir galėsime diskutuoti šiuo klausimu. Dabar ačiū Silvijai, kad atvykote į posėdį. E, kolegų anksčiau nebuvo labai daug posėdyje, o dabar žodis jums, prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Ir dėkoju, kad įtraukite darbo tvarkę šį klausimą. Kaip jūs žinote, kur gero e, nuo 2013 metų yra skelbiama šį suvestinį, ten yra kalbama apie prekybos, civilinę, e, suvestinės, baudžia, apie baudžiamuosius reikalus čia nekalbama, apie tai kalbama kitose dokumentuose. Tikslas yra pagerinti Europos teisingumo sistemą šios rytyje, kad būtų sukurta tokia aplinka, kuri būtų palanki, palanki investicijoms, verslui, vartotojams ir panašiai. Kai dėl e, pranešimo nuomonėje. Aš išsiaiškinau, kokius yra mūsų komiteto prerogatyvos ir pirmiausia, nusprendžiau, kad reikia teisinės valstybės principus pirmiausia peržvelgti. Ir labai svarbu, kad busimosiuose suvestinėse komitetas būtent keltų šį klausimą ir, pateiktų, ir komisija, kad pateiktų reikiamus rodiklius. Pavyzdžiui, komisija galėtų parengti rodiklius dėl to, kaip valstybės narės vertina pažeidimus, kurie e, kenkia teisinės valstybės principams. Taip pat būtų galima pasistengti geriau įvertinti nusikalstamumo tam tikras formas, kurios e, turi įtakos teisingumo administravimui. Terorizmo e, klausimas čia pirmiausia turbūt iškyla, bet ne tik jis. Pinigų plovimas taip pat labai aktuolus šiame kontekste. Ir galiausiai teisinio nepriklausomumo principas taip pat turėtų sudaryti šios suvestinės sudėtinę dalį. Kai kuriems dalyvaujantiems kolegoms, man atrodo, irgi atrodys Svarbu, kad Europos komisijai būtų priminta tai, kad reikia patvirtinti nuolatinės priežiūros europinį e, mechanizmą, jis prižiūrėtų teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisų įgyvendinimą Europoje. Nuo 2016 yra prašoma to komisijos, aš manau, kad prie to prašymo galima grįžti ir dar kartą kreiptis ją. Be abejo, šiuo e, atveju mūsų uh, E, veiksmų laisvė nėra labai didelė, turėjome atsižvelgti nustatytas ribas. Pone Gutlent tai yra atsakinga iš esmės e, šiuo klausimu, ji kalba apie daug visokiausių aspektų, o aš susiteikiau prie, prie teisinės valstybės principo aspekto. Man šis pasirodė esas svarbiausias. Libė komitetas yra prašomas pateikti savo nuomonę apie tai, e, kokią pridėtinę vertę gali turėti šis pranešimas. Pranešimas nėra ilgas, nes mes nuomonės projektą teikiame dabar, pakeitimus galima teikti iki kovo penktos dienos, paskui norėčiau surenkti du šešėlinių pranešėjų susitikimus, norėčiau išklausyti kolegas dėl turinio ir pirmiausia bus pateikti pateikim, pakeitimai 19 kovo, o paskui jūrių komitete bus balsuojama 24, birželio 24 dieną. Balandį bus balsuojama komitete. Taigi laiko nėra labai daug. Tikimės, kad komisija 2018 metų suvestinę parengs tuo tarpu ir tuomet galėsime labai konkrečiai diskutuoti. Tai štai, manau, kad bus dar galima pasiekti pažangos, aptariant man rūpėjusi teisinės valstybės principo įgyvendinimą. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, Silvijai. E, kreipsimės į šešėlinius pranešėjus pirmiausia ir pradėkime nuo nuo ponios Metsola, prašau. Aš pona Radev pavaduoju diskusijoje, jis negalėjo teiti į posėdį. Ir ši suvestinė, ES teisingumo rezultatų suvestinė yra svarbus dalykas, Ir e, įmonėms, verslui svarbu žinoti teisinių sistemų teikiamas galimybės. Svarbu, kad būtų keičiamas į geriausią praktiką tarp valstybių narių šios rytie. Mes manome, kad um, teisinė sistema, kuria nepriklausoma e, ir kuri yra vektyviai sprendžianti, yra labai svarbi demokratinė sistema įkurti istorinės, e, istoriniai skirtumai yra tinkamai vertinti tarp valstybių narių, tačiau Manome, kad tie skirtumai neturi sustabdyti valstybių narių siekti daugiau skaidrumo, kad sprendimai būtų žinomi visai visuomeniai. Ši suvestinė turėtų apimti Europos demokratijos, demo, demokratijos mechanizmą, teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir panašiai, kad būtų galima įsitikinti, kad teisinės valstybės principai tinkamai taikomi visose valstybėse narėse, tokie, pavyzdžiui, kaip subsidiarumo principas taip pat ir objektyvus kriterijai šiai situacijai vertinti. Dėkuoju. Ačiū, kad pavadavote kolegą Radėf Robertą. Sofija, prašau, žodis jums. Ačiū, Klod. Ačiū pranešėjai patrengusiai puikią nuomonę. Čia minimi labai svarbus dalykai, noriu sakyti vieną kitą pamastymą, kuriuos galbūt paskui galima pateikti ir pakeitimų būdų. Manau, kad ši teisingumo rezultatų suvestinė yra svarbus dalykas, tačiau reikia dirbti toliau prie šio klausimo. Mano skoniui Pernelyg akademinis yra šis pranešimas. Tai galbūt yra susijęs su tuo faktu, kad e, didelį dalį e, visokių pobūdžio išvalgų pateikė pačios valstybės narės. Galbūt jos galėtų mažiau kritiškai įvertinti situaciją. Tad rekomenduočiau Europos komisijai e, naudotis ir kitais šaltiniais Pavyzdžiui, gal būtų galima įtraukti išteklius, kurie yra pilietinė visuomenė, pasinaudoti situa... E, asociacijomis ar piliečiais, kurie e, nukentėjo, pavyzdžiui, tam tikrais atvejais ar panašiai, gal įmonė, įmonių tokių yra, kad būtų galima remtis kitais šaltiniais. Antra, aš esu dėkinga už tai, kad buvo pateikta nuoroda į DRF paktą, kuris buvo sudarytas 2016 metais. Ir norėčiau pasakyti dar e, tokį dalyką, kad diskutavome dėl žiniasklaidos e, pluralizmo praėjusią savaitę. Europos komisija e, bandė susijęti tuos visus pranešimus. Komisija tikisi, kad galės pateikti siūlymą e, dėl platesnio mechanizmo šiek tiek vėliau šiemet, bet jie iš tikrųjų pradės kitą metą, ko gero, nes nori susijęti tos visus pranešimus, kurie yra susijęs su teisinės valstybės principais ir su pagrindinių teisų įgyvendinimu. Ir galiausiai dar norėjau vieną pastabą pasakyti, kurią šiek tiek pamiršau, sako kalbėtoja. Šiaip svarbu yra tai, kad ta teisingumo rezultatų suvestinė apima daug sričių, pranešė minėjo e, tai kai kuriuose dalyse savo pranešimo, bet tai turėtų būti tikrai labai svarbi priemonė, kadangi matome, kad e, iš tikrųjų egzistuoja problemų valstybėse narėse, mes apie tai kalbame dažnai Europos parlamente ir ta, ta, ta suvestinė padės daugiau dėmesio skirtims problemams. Džiudit, žaliųjų vardų, prašau. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Silvigijom už šios nuomonės parengimą. Aš pati turėjau iš pradžių apsišviesti apie tai, kokiu rezultatu davė praeitų metų ši e, suvestinė. Tai man buvo šviečiamoji savotiška veikla, bet e, Sofija ir Silvija, pavyzdžiui, teisingai sako, kad e, tas pranešimas gali būti šiek tiek pernelik akademinis. Galbūt galėtume prie analizės, kuri labiau yra kiekybinė, perėti prie kokybės aspekto, kad kokybės požiūrių keistusi ta suvestinė. Šiaip ar taip tai atspindi esamas problemas. Taip pat svarbu, kad būtų įtrauktos institucijos, kurios nėra ES institucijos, pavyzdžiui, Europos taryba ir panašiai. Dirbdama prie pranešimo, kurį rengiu apie Vengriją, pastebėjau tą patį. Mums regisi labai patinka remtis kitų vertinimais ir analizę, o patys e, lik, liekam nuo šalyno tų pasirinktų vertinimų. Taip negalim toliau dirbti, kadangi tai reiškia, kad jeigu ir toliau remsimės kitų atliktą analizę, tai reiškia, kad mes e, na, savotiškai vengiame vieni kitiems sakyti tiesą ir patys vertimų netliekame. Daug, pavyzdžiui, duomenų apie Lenkiją trūksta, kalbant apie tą teisingų rezultatų suvestinę. Nei čia laikas, nei vieta klausti, kodėl taip atsitiko, bet man atrodo, tai rodo esamą padėtį tik tai. Mes ne viską žinome, kas vyksta teisingumo srityje Europos Sąjungoje. Ir mes, pavyzdžiui, Lenkiją minime kaip pavyzdį šalies, kur nemažai susirūpinimo kilo dėl šitų dalykų pasarojų metu. Uh, Yra kitų šalių, kur trūksta duomenų ne dėl to, kad nepateikė tų duomenų, pavyzdžiui, Kipras, bet dėl to, kad tiesiog jų jie nepaminėti. Aš, kaip jau sakiau, bandžiau pirmiausia apsišviesti pati ir iškelti tokį klausimą, kaip pagerinti būtų galima šio pranešimo rengimą. Pritariu Silvygijom, kad pirmiausia reikėtų susitelkti prie teisinės valstybės principų įgyvendinimų ir galimybių Europai padidinti mūsų žinias šiais klausimais. Aš dar pagalvosiu, kokius pakeitimus galėtume pateikti, kol kas dar nesame apsisprendę, dėl to ačiū. Dėkoju. Pone Kengė, prašau, žodis jums. Išklausime šešėlinių pranešiau, dabar kitiems žodis. Dėkoju. Sako ponė Kengė, ačiū Silvigijom už parengtą tokią svarbę nuomonę norėčiau paminėti du dalykus. Pirmiausia, toje dalyje, kur kalbama apie pagarbą teisinės valstybės principais, ten kalbama apie korupciją, kovą su ją, apie pagrindinės teisės ir laisvės. Manau, kad šio dokumento dėka pagaliau bus atėjęs laikas suvokti, koks svarbus dalykas yra tinkamas įstatymo taikymas kovos su diskriminacija, pavyzdžiui, įstatymų taikymus. Jie yra valstybėse narėse, bet jie dažnai netaikomi. Mano atveju tai yra labai skandalinga. Aš tikrai patyriau tą diskriminacijos atvejį pati. Ir dažnai aš teisėjams pasakydavau, ką reikia daryti. Bet kai neturi teisinio išsilavinimo, kai kalbama apie žmogaus teisės, kai susiduri su rasinė diskriminacija, nėra paprasta. Manau, kad apie tai reikia kalbėti, tas reiškinys plinta Europoje, tad reikėtų, kad būtų kuriama tam tikra kultūra šioje srityje, kad būtų galima tinkamai apsaugoti uh, teisės tuos menų, kuriems to reikia. Ir dar vienas svarbus klausimas, kuris taip, taip pat turbūt tinkamai pabrėžiamas. Tai yra skirtumai susiję su prieiga prie pilietybės. Daugeliu asmenų tai yra problema galimybę naudotis, pavyzdžiui, pagrindinėmis teisėmis, tokiamis kaip būstų, prieiga prie darbo rinkos, e, užimtumas viešajame sektoriu, tai yra kasdienės problemos, bet aš manau, kad teismų dėka e, galima situaciją ištaisyti ir tas problemas e, tinkamai išspręsti. Dėkoju. Ačiū, Fernando, prašau. Ačiū. Visi prisimename, kad ta rezultatų suvestinė buvo pristatyta Libė komitete ir mūsų praėjusios kadencijos metu. Ačiū už pranešimą šią temą, jis tikrai labai savalaikis. Norėjau pasakyti štai ką. Turėtų būti tam tikras mąstymo būdas nusistovėjęs. Kaip rengti tą pranešimą? Reikia turėti duomenis, labai objektyvius duomenis gautus iš anksto, jie turi būti susisteminti ir atspindėti toje rezultatų suvestinėje. Teismų reformos e, vyko daugelį valstybių narių. Libė komitetas girdėjo apie šitas reformas. Mes dėl kai kurių šių pareiškėm susirūpinimą, pateikėm politinį vertinimą Libė komitete. Buvo nemažai tokių teismų reformų kurios buvo vertos to politinio vertinimo. Ir, kur, ir šiaip tokiam vertinimui duomenys, objektyvus duomenys yra reikalingi. Kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Taip, mes teisingai minėjome būtinybę šviesti teismų sistemos žmonės, teisėjus pirmiausia. Be abejo, būtų naudinga Taip pat atkreipti dėmesį į švietimą, į mokymą, kurio reikia valstybėse narėse e, žmonėms, kurie nori tapti teisėjais. Kaip galėtume veikti, kad tai taptų tinkamų faktorium, kad tai teiktų pridėtinę vertę Europos Sąjungos plėtojant teisinės valstybės principų gyvendinimą. Galėtume pateikti ES standartų pavyzdžius. Tai galėtų vykti tų mokymų dėka, e, tobulinant valstybių narių teismus. Nes kol kas tebėra daug skirtim, skirtumų tarp atskirų šalių teisinių sistemų. Tai jos dažnai priklauso tais pačiai teisiniai šeimai. Pavyzdžiui, kontinentiniai teisiai - Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Belgija šiai sistemai priklauso. Ir mes turime tam tikrų bendrų tendencijų, bendrų vertinimų, kai tenka spręsti bylas, atlikti jų nagrinėjimą. Tačiau reikia turėti sistemą, kur užtikrina lygias galimybės, kad būtų tinkamai įgyvendinami tie dalykai, kurių reikia. Nes tapimo teisėjai sistemos irgi dar skiriasi, dėl to yra dar ne tik dėl socialinių, ekonominių dalykų susijusių su tų kandidatų mm, turima patirtimi. Taip pat svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamesnė lyčių pusiausvyrą tarp teisėjų ir manau, kad apie tai svarbu kalbėti pranešime. Dėkoju. Much, Thomas, Děkuju, <clears throat> pane předsedající. Já jsem tady ukrytej. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš čia pasislėpęs ir gal nelabai matėt mane. Aš asmeniškai manau dėl šio pranešimo, kad reikia keletą komentarų pateikti. Pirmiausia, Daug jau kas kalbėjo apie pateiktą indėlį. Aš manau, kad nenaudinga šis pranešimas. Aš jį galiu parašyti per dešimt minučių. E, kai turimi internete pradiniai duomenys, tai nėra sunku. Jeigu būtumėt nusirašius pranešimą nuo ankstesnių metų pranešimų, būtų užtekę pakeisti datą ir viskas būtų atrodę taip pat vienodai vėl būtumėm pareiškę kritiką tokią pačią. Mes sakėm, kad tokio teorinio pranešimo mums nereikia, nes jis nieko naujo net neša. Mes apie tai kalbėjom daug kartų. Mums reikia kiekybinės ir kokybinės naujos analizės. Ką tie grafikai tarpusavį lygina? Tas pirmas, antras, trečias grafikas – Tie paaiškinimai irgi yra tokie labai jau nerūpestingai pateikti. Mes kaip parlamentas turėtume atmesti tokio pobūdžio pranešimus ir turime komisijai pasakyti, kad mes nenorime tokių niekam nenaudingų dokumentų. Nieko apie elektronizavimą, pavyzdžiui, skaitmeninimą nekalbama. Be abejo, taip, kai kurios valstybės narės ne viską praneša, kai kuriuose valstybėse narėse neįmanoma e, pateikti duomenų elektroniniu būdu, kitose įmanoma viską atlikti internetu. Tad kaip mes rasime palyginimus tame pranešime, kurgi duomenys visi apskritai. Šis pranešimas yra įspūdžių rinkinys, faktų čia nėra visiškai. Aš galiu papunkčiui pasižiūrėti į viską ir smagiai pasijuokti. Informacija, pavyzdžiui, dėl civilinių procedūrų ilgio arba dėl baudžiamųjų teismų procedūrų ilgio. Nėra. Nėra teikiamos informacijos apie mokymą, kurios gauna teisėjai, kol jie gali pradėti dirbti teisėjais. Paprastai teisėjai, pavyzdžiui, 13 metų dirba ar 30 metų dirba, ir per tą laiką jie gauna vieną kitą mokymą viso labo. Kodėl trūksta tokio pabudžio informacijos? Yra ir kitų aspektų, kurie tik juokina, daugiau nieko. Mes lyginame dalykus, kurie tarpusavį negali būti lyginami. Mano supratimu, tas pranešimas, kuris yra toks, kaip dabar jis yra, mums neturi jokios prašmės, tai yra didžiulis nonsensas. Tačiau Europos komisija galėtų mums jo ir iš vis nesiūsti, mes jo nepasigestume. Morning. Prastas rytas, ar ne, Tomai? True, Ne, aš tiesiog norėjau pasakyti tiesą. Aš praeitą kartą buvau piktas, kai mes kalbėjom apie tai, o dabar tik. E ne, ne, aš to nepriimu kaip oficialios EPP pozicijos. Aš žinau, kokią kritiką nori išsakyti, bet gal dabar komisijai būtų tinkamas laikas pasisakyti. Um, Gal komisija dabar galėtų kažką pasakyti, tada dar Silvijai vėl suteikčiau žodį. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Mane šiek tiek šokiravo paskutinis pasisakymas. Mm, aišku, kai parlamentaras sako, kad tokia suvestinė jam atrodo jokinga, tai tikrai mus šokiruoja. Man atrodo, ankstesnės diskusijos parodė, kad ES teisingumo rezultatų suvestinė yra naudinga priemonė, naudingas įrankis. Uh, Tai buvo tikrai tiesa, nes tai leidžia pagerinti teismų sistemų efektyvumą. Mes žinome, kad efektyvus teisingumas yra labai svarbi priemonė užtikrinant teisinės valstybės principo įgyveninimą. Ir ši rezultato suvestinė padeda tai padaryti. Čia yra pasi, pasiremta tikrai objektyviais duomenimis, ne vien tik tai iš valstybių narių, mes taip pat ir iš teismų tinklų, iš įvairių komitetų paėmėm duomenis. Mes žinome, aišku, ir, ir jūs, aišku, žinote, kaip sunku yra užpildyti duomenų spragas. Kiekvienais metais pasistumėjom į priekį kažkiek, užpildydami spragas. Aišku, kai kurios valstybės narės. Uh, anksčiau yra pateikusios mažiau duomenų, o dabar 2018 metų mm, teisingumo rezultatų lentelėje, kuri turi būti paskelbta pavasarį, pamatysite, kad netgi duomenys iš Lenkijos yra tikrai e, jau pateikti, bus prieinami. Yra, yra ir duomenų dėl uh, informacinių ryšių technologijų panaudojimo, nacionalinės institucijos pateikė tos duomenės ir jie yra patikimi. Tai ačiū už jūsų komentarus, mes juos pasižymėjome, žinoma. Mes e, tikimės e, sulaukti Jūriko Megeto pranešimo. Kaip girdėjau iš šilinių pranešėjų, tai yra tikrai konstruktyvi e, kritika dėl e, teisingumo rezultatų suvestinės ir tikrai, aišku, kaip šešėliniai sako, tai nėra tobula priemonė, bet e, konstruktyvi. Dar Sofija nori kažką pasakyti. Aš nesutinku su komisija yra nespragos e, turimos informacijos, bet komisija pasirenka ir daro politinį pasirinkimą, kuriuos šaltinius įtraukti ir kuriuos ne ir įvertinus Europos komisijos diplomatinį visą kelią, visą praeitį, gal tai yra suprantama, tačiau mes gyvename politinėje sąjungoje, jūs privalote atlikti nepriklausomą analizę nacionalinio teisingumo sistemo ir pasiremti ne jų pateikiamą informaciją, bet ir kitais šaltiniais. Ir tai yra politinis sprendimas, kurį privalo padaryti komisija as I said, some shadows have commented on what those. Kaip aš jau sakiau, šešėliniai pranešėjai jau komentavo dėl tų šaltinių, kokie yra, kokie turėtų būti, pavyzdžiui, dėl um, pastarybos ir aš įsivaizduoju, pranešėja daug į ką atsižvelgs, bet tik tai du posėdžiai jau liko šešėlinio pranešėjo. Tai aš nežinau, Silvija, ar norėtumėt kažką apibendrinamą pasakyti? Dėkoju šį ryt beveik būtų buvę, galime užmigti, eh, taip gal kas nors galvoju, bet paaiškėjo, kad rytmetys buvo pakankamai gyvas, diskusijos vyrė kaip reikiant. Na, aišku, kartais dėl objektivumo ar subjektivumo gali kilti klaustukų Tomas, štai apie tai kaip tik kalbėjo. Norėčiau atkreipti dėmesį į duomenį susijusių su prieiga prie elektroninių duomenų Ir štai yra lentelė apie tai. Tie, to, tie duomenys yra suvestinėje. Aš teisingai supratau, man atrodo, kad visi mano, kad tas dokumentas yra pakankamai sausokas. Štai pažiūrėkit, jis yra akademinis, jis yra su daug spalvų, tai bet pakankamai akademinis. Tačiau padeda susidaryti įspūdį pakankamai tiksliai apie tuos turimus duomenys. Taip pat išgirdau kolegų pagėdavimą, kad būtų minimi ir kiti šaltiniai. Man atrodo, tai yra visai normalus dalykas, normalus noras. Galbūt galėtų apie teisinės valstybės principus šiek tiek ir plačiau pasisakyti, kaip aš sakiau savo įvadė. Taip pat dėl duomenų plėtojimo, dėl išvalgų, kurias būtų galima pateikti valstybėms narėms, dėl jų teisinių sistemų ir jų skirtumo. Manau, kad neverta švaistyti diskusijų laiko. Tai yra ta nuomonė šiuo atveju, kuri bus labai trumpa. Šiek tiek pakeitimų dėka padidės apimtis tos nuomonės, bet, man atrodo, labai didelės nuomonės renkti mes negalim šiuo atveju. Aš pateiksiu pati pakeitimų, pavyzdžiui, dėl baudžiamojo teisingumo. Ir manau, kad dabar kaip tik tai mažai nuomonė yra pats laikas teikti pakeitimus, kad, jis, kad, kad nuomonė keistųsi taip, kaip mes norėtume ją matyti. Ačiū. Okay, we're in very good hands with our part of the uh, Rule 54 on this. So uh, thank... Taigi, pagal 54 taisyklę viskas daroma, iki kovo penktos labai nedaug liko laiko. Dėkoju visiems už indėlį į diskusijas dėl teisingumo rezultatų suvestinės. Dabar 16 darbo tvarkės punktas. Tai yra mm, e, Šveicarijos referendumas dėl judėjimo laisvės. Aš noriu pasveikinti ambasadorių. Aš Bušer. Uh Jis atvyksta. Taip. Colleagues, we're starting in just a second. The ambassador's just coming to the... Kolegos, tuoj pradėsime tolesnį darbą. Ambasadorius ateina į podiumą. Okay, colleagues, we come to point 16 and this is about the free... Taigi, kolegos, 16 darbo atverkės punktas mm, dėl Šveicarijos referendumo, dėl įdėjimo laisvės noriu pasveikinti Šveicarijos misijos ES vadovą, ambasadorių Bucher, koordinatoriai paprašė informacijos dėl to, kas, kai, kokia yra dabar situacija po Šveicarijos referendumo, kaip jūs atsimenate, kolegos, Šveicarijos referendumas buvo surinktas vasario 9 ir, ir dauguma gyventojų pareikalavo, kad būtų įvesta tam tikra kvotų sistema trečių valstybių piliečiams. Ir visi suprantame, kad uh, kvotų sistema nesuderinama su judėjimo laisvė, kur yra taikoma piliečiams tų valstybių, kurios dalyvauja bendroje rinkoje. Taigi mes dabar norėtumėm išgirsti ambasadoriaus pasisakymą, pristatant, kokia yra naujausia situacija dabar, kokie galimi sprendimai. O po to, aišku, įvyks trumpos diskusijos, dar pakviesime ir EIVT, ir pasišorės veiksmų tarnybą pasisakyti. Uh, Taigi, prašom, Bucher, beje, labai šiltai sveikinu Jūs mūsų komitete ir prašom žodis Jums. Labai ačiū, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, labai ačiū už suteiktą galimybę šiandien padiskutuoti su Jumis. Dabar dėl konteksto norėčiau konstatuoti uh, akvežius dalykus. Šveicarija ir Europos Sąjunga džiaugiasi glaudžiais ryšiais, geografiniais, socialiniais, kultūriniais ir, žinoma, ekonominiais ryšiais. Europos Sąjunga yra Šveicarijos viena iš pačių svarbiausių priekybinių partnerių. Kita vertus, Šveicarija yra uh, tarp trijų ES svarbiausių priekybinių partnerių greta JAF ir Kinijos. Santykiai tarp Šveicarijos ir ES yra paremti visai lė susitarimų. Šiuo metu mes deramės dėl susitarimo kuriuo būtų sprendžiami instituciniai klausimai dėl to, kaip sustiprinti ir toliau išplėtoti abipusę prieigą prie rinkų. Šveicarija yra pasiryžusi pozityviai dalyvauti procese ir surasti tokius sprendimus, kurie gerbtų Šveicarijos suverenumą, bet tuo pat metu ir atsižvelgtų į tai, ko reikia bendrai rinkai, galvojant apie tiek Šveicarijos, tiek ES interesus. Laisvas asmenų judėjimas Tai yra šiandienos diskusijų tema yra dar vienas pavyzdys, rodantis, kokie glaudus ryšiai musie. Daugiau kaip 464 tūkstančiai Šveicarijos piliečių gyvena ES arba Europos laisvos priekybos e, sutarčiais erdvėje. Šveicarijoje turime daugiau kaip 1,4 milijono Europos ir EFTA šalių piliečių gyvenančių. Apie 320 tūkstančių e, piliečių iš ES ir EFTA valstybių valstybių kasdien kerta Šveicarijos sieną. Jeigu laisvas judėjimas yra galimybė, tai reikia nepamiršti, kad e, tai yra sėtinė su iššūkiais, tai yra sustiprėjus konkurencija darbo rinkoje, ypač pasienio regionuose, taip pat baimė dėl nesažingos konkurencijos, dėl to, kad vietos piliečiai būtų išstumti, taip pat, aišku, poreikis užtikrinti socialinius ir um, darbo standartus. Vasario 9 iniciatyva tuomet buvo ir Šveicarijos žmonių jausmų dėl šių iššūkių išraiška. Tas susirūpinimas, aišku, egzistuoja ir kitose ES valstybėse narėse, ką parodė ir visai nesenos įvykusios diskusijos dėl visų um, įvykių poveikio socialiniai e, sričiai. Ir aišku, atvirai visuomeniai, tam, kad laisvas asmenų judėjimas būtų sutiktas palankiai reikalingos įvairios prielaidos. Ir aš norėčiau paminėti, kaip yra vasario 9 iniciatyva yra gyvendama prieš masinę imigraciją, kaip tai buvo pavadinta. 2014 vasario 9 buvo patvirtinta iniciatyva 50,3 procentų dauguma balsuojant mm, mūsų kantonuose ir 121a straipsnio Šveicarijos konstitucijos pagrindų 2016 gruodį Šveicarijos parlamentas pakoregavo užsienio piliečių įstatymą, patvirtindamas pakeitimą, kuris visiškai suderinamas su laisvas manų judėjimu. Teisė kūriniai pakeitimai buvo patvirtinti po metų 2017 gruodį e, nacionalinės tarybos. Ir visi atitinkami peržiūrėti įsakymai, postatiniminiai aktai įsigalios šių metų Liepą. Noriu pabrėžti, kad per visą gyvenimo procesą Šveicarija visiškai laikėsi savo įsipareigojimo ES atžvilgių. Sutarimas dėl laisvo asmenų judėjimo e, visiškai veikia visu, visais momentais, visų laiku ir tokiu būdu Šveicarija vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus ir toliau toliau juos vykdys. Imigracijos skaičiai rodo, e, kaip puikiai susitarimas dėl asmenų judėjimo laisvės veikia. Mm, Nuo to momento, kai 2002 metais įsigaliojo imigracija iš ES į Šveicariją, smarkiai išaugo. Kaip aš jau minėjau, šiuo metu apie 1,4 milijono es piliečių gyvena Šveicarijoje tai sudaro apie 17, 17 procentų Šveicarijos gyventojų. Šveicarijos gyventojų skaičius per tą laiką išaugo nuo 7,3 iki 8,4 milijonų. Tai sudaro apie 10 procentų, 10 procentų ES ir EFTA valstybių piliečių, kurie dirba ne savo gimtoje valstybėje pagal laisvas menų judėjimo politiką. Ir tie 1,4 milijono tai yra 10 procentų visoje Europos ekonominėje erdvėje iš tikrųjų skaičius darbuotojų iš užsienio padvigubėjo dabar. Apie 320 tūkstančių turime tokių žmonių, kurie kasdien atvyksta pas mus dirbti iš už um, sienos. Taigi dabar kokių atsargumo priemonių mes ėmėmės? Yra, aišku, atitinkamas priemonės kovai su nedarbu, yra priemonės dėl darbo jėgos Šveicarijoje, tame tarpe ir es piliečių apsaugos ir peržiūrėtas įstatymas numato prievalę um, pranešti apie esamas laisvas darbo vietas atitinkamoms darbo biržoms, uh, kurios įvertina uh, Mm, e, e, esamą situaciją pagal tam tikras nustatytas ribas. Riba tai bus 8 procentai nuo šių metų Liepos 1 ir po to bus 5 procentai nuo 2010 e, sausio 1 dienos. Toliau registruoti visi bedarbiai ieškantis darbo turės galimybę per penkias dienas um, kreiptis dėl to darbo, o po to darbdaviai galės ieškoti darbuotojų ir kitur. Taip pat tie, kas užsiregistravę darbo biržą, nepriklausomai nuo savo pilietybės, visi turės galimybę pasinaudoti tą priemonę. Tai reiškia, tai taip pat ir ES ir EFTA piliečiai, kurie gyvena Šveicarijoje, tie, kas ieško užimtumo galimybių Šveicarijoje. Taigi tas pranešimas apie esamas darbo vietas ir registracija asmenų, kurie ieško darbo, yra tikrai pateisinamos priemonės įvertinant mūsų viešą interesą, tai yra kovoti su nedarbu. Apibendrinant, konstitucinių nuostatų įgyvendinimas. Uh, yra e, toks intensyvus darbas, kuriam e, mūsų institucijos jau tris metus skiria. Ir, kaip žinote, Šveicarija labai sena demokratija, kuri labai didžiuojasi savo tradicijomis ir visuomet parlamentas, vyriausybė, piliečiai dirba kartu, kad rastų sprendimus, kad būtų galima užtikrinti Šveicarijos klėstėjimą ir stabilumą. Įgyvendinama šią iniciatyvą Šveicarija sugebėjo rasti tinkamą sprendimą, kuriuo yra visiškai gerbėjimas susitarimas dėl asmenų judėjimo laisvės ir tuo pat metu išsprendžiami tikrai teisėti mūsų darbuotojų, ne vien tik tai Šveicarijoje, bet ir visoje, visame Europos žemynė lūkesčiai. Šitas sprendimas nediskriminuojantis, tai reiškia, bet kuris asmo ieškantis darbo Šveicarijoje gali užsiregistruoti nacionalinėje darbo biržoje. Nėra daroma jokių skirtumų dėl pilietybės, taigi nėra jokio diskriminavimo. Ir dabar šis procesas baigėsi ir dabar mes sieksime toliau palaikyti glaudų ir konstruktyvų dialogą su ES institucijomis, kad galėtumėm toliau sustiprinti savo santykius. Ačiū. Labai ačiū ambasadoriau. Iki 11.15 mes turime laiko šiam klausimui, tai jeigu kažkas iš parlamentarų norėtų pasisakyti, prašom. koordinatoriai labai prašė, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę. Tai gal tada Europos išorės veiksmų tarnyba galėtų tarti keletą žodžių. Uh, labai ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti mus, kad suteikite mus, kad suteikite žodį. Aš esu Ben Nuptau iš EIVT. Dirbame su žimtumo socialiniais reikalais ir uh, Noriu trumpai pristatyti, kaip mes vertiname situaciją šiandien. Noriu visų pirma priminti Jums, kad kalbant apie laisvą asmenų judėjimo susitarimą, Šveicarija sutiko, kad būtų laisvas asmenų judėjimas ir tai reiškia įvažiavimas, gyvenimas, prieiga prie užimtumo, nepriklausomas veikl, savrankiškos veiklos e, vykdymas ir, ir, ir kitos visos sąlygos, vienodos sąlygos su piliečiais. Ir socialinės apsaugos sistemos koordinuojamas taip pat profesijos profesinės kvalifikacijos ir diplomai reguliuojami, pripažįstami. Tai yra jungtinis komitetas, kuris reguliariai susitinka kasmet, mes reguliariai stebime ir aptarėme, kaip mm, yra įgyvendinama būtent masinė iniciatyva, dėl kurios buvo balsuota vasario 9. Ir po to, kai 2016 buvo patvirtintas užsieniečių įstatymas, kaip ambasadorius sakė, modifikuotas e, įstatymas, turėjome neįlinį um, jungtinio komiteto susitikimą 2016 gruodį, kur išsiaiškiname įvairius aspektus šio įstatymo, ypač dėl apribojimų, kurie būtų taikomi, dėl prieigos prie informacijos apie esamas laisvo vietas, taip pat kaip, kokie būtų kriterijai apibrėžimi, kokie, kokios būtų ribos nustatomas, kokie būtų sektoriai, kokios profesinės grupės, kokie regionai būtų kurti, tos ribos būtų taikomas. ES išsakė tam tikrą susirūpinimą būtent dėl tų sąlygų, kaip ES piliečiai galėtų užsiregistruoti Šveicarijos darbo biržose ir kaip mes girdėjome, Šveicarijos pusė patikino, kad registracija bus įmanoma visiems ES piliečiams, nežiūrint jų um, gyvenamos vietos ar ankstesnio užimtumo. Tai reiškia, kad ir tie, kas darbo ieško, tai yra ES piliečiai, kurie nuvyksta į Šveicariją, tiesiog ieškodami darbo galėtų irgi užsiregistruoti darbo biržose. Mes taip pat primiktinai reikalavome, kad būtų ir papildomų priemonių, kurias galėtų kantonai pasiūlyti, irgi atitiktų visas prievolės pagal laisvės menų judėjimą, pagal tą susitarimą. Ir kuomet buvo paskeltas įgyvendinantis e, aktas, e, sprendimas irgi buvo apie tai kalbama 2017 m. Liepos mėnesio jungtinio komiteto posėdėje. Čia vėlgi išteišiname atskirus aspektus, kurie kelia nerimą. Tai yra, pavyzdžiui, proporcingumas priemonių, maksimalus laikas, per kiek būtų ribojama prieiga prie informacijos, taip pat kitos prievolės, kurios numatomos darbdaviams, tai yra informacijos pateikimo reikalavimai, reikalavimai dėl pasiteisinimo. Uh, vėlgi iš Šveicarijos pateikti atsakymai mus nuramino. E, taigi šiuo metu EIVT ir komisijos tarnybos daro tokią išvadą. Visų pirma, įvertinus įstatymo ir įgyvendinančių pasidaiminių aktų tekstus, e, galima pasakyti, kad tikrai viską galima įgyveninti ir tai atitik Šveicarijos įsipareigojimus ir pagal asmenų judėjimo laisvės susitarimą. Bet aišku, visome detalėse slypi visi pavojai, taigi mes ir toliau stebėsime labai atidžiai, kaip kantonai ir nacionalinės darbo biržos įgyvenins tuos įstatymus nuo šių metų Liepos, kad iš tikrųjų užsitikrintumėm, jog ES piliečiams nebūtų jokių kliūčių ir diskriminavimo ieškant įsidarbinimo gyvenimo galimybių. Labai ačiū, labai ačiū EIVT, kad atvykote į mūsų posėdį, kad pasisakėte, ponė Metsola. Kadangi koordinatoriai prašė šio klausimo įtraukimą į darbo atvarkę, būtų džiugu, jeigu vienas iš koordinatorių pasisakytų. Taigi, Prašom. Ačiū, aš labai norėčiau padėkoti ambasadoriu, kad jis atvyko pas mus ir pateikė naujausią informaciją, kad taip pat sureagavo į mus neraminančius klausimus. Aišku, kai eina kalba apie teisėjų kūrinių pasiūlymų, priimamų įstatymų interpretavimą, jeigu labai svarbu, kad priminti, kad mums tokie dalykai kaip asmenų judėjimo laisvė yra neginčtinas principas. Taigi džiugu, kad nebus problemų dėl tų teisės aktų gyveninimų, vis tik tai mes toliau akcentuosime, kad jeigu eina kalba apie ieškančius darbo ES piliečius, kad jie nebūtų tiesiog ar netiesiogiai traktuojami kaip, na, žemesnės kategorijos asmenys palyginus su šveicarijos piliečiais atstatėte koordinatorių bendrą kolektyvinę reputaciją. Ačiū Jums. Tai buvo, matyt, tuo metu, kai sudarymą buvo tvarko, darbo tvarkė, tas klausimas buvo nepaprastai aktualus, už tai tiek daug tam buvo skirta dėmesio, bet iš lab, Bet to dar gali būti, kad daug iš tų kolegų, kurie labai prašė šio klausimo įtraukimo darbo atvarkė, galbūt negali fiziškai dalyvauti posėdėje, bet um, visa informacija bus, aišku, perduota jiems. Tiesiog yra labai svarbu, kad gautumėm visą informaciją ir, ir, ir mm, labai dėkuoju Jums, ambasadoriau, kad Jūs uh, aptarėte visus tuos aktualius klausimus, to, to, tai, kas mus neramina. Labai ačiū, kad uh, Jūs atvykote, dėkuoju, paniai Metsolai. Aš nenoriu, jūs norėtumėt sureaguoti į jos e, pasisakymą ar tiesiog dar kažką tai paminėti. Prašom. Gal kažką apibendrinant? Well, thank you very much. Uh, the only thing I can state now is that uh, Ačiū. Vienintelis dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti, kad aš manau, kad tai galėtų būti dar vienas indėlis, sugražinantis mus į normalius e, santykius, kuriais džiaugiamės tikrai labai daug metų. E, kaip aš jau sakiau, ryšiai tarp ES ir Šveicarijos yra labai glaudus ir mums yra nepaprastai svarbus ir aš manau, kad čia yra dar daugybė potencialo ir, ir manau, kad abi pusės tikrai pasistengs tuo potencialu pasinaudoti. Ačiū ambasadoriau, labai dėkuoju už tai, kad atvykote į mūsų posėdį, ačiū EIVT, dėkuoju kolegoms. Aš būtinai visą informaciją perduosiu mūsų koordinatoriams. Ačiū Jums. Okay, so, next... Mėly kolegos, kitas darbo tvarkės klausimas bus bendras e, komitetų posėdis kartu su FAM, su moterų teisų komitetu. Jis prasidės 11.15, taigi galime padaryti trumpą pertraukėlę iki 11.15. So until... Trumpa pertrauka iki 11.15. Kolegos, prašau, jei galėsite atvykti atgal vėl čia ir kalbėsime su ES kovos